Good morning, colleagues. Uh, can we start? Sveiki, kolegos. Just missing five meters for Gunnar. Gunaras jau artėja, liko penki metrai jam iki jo vietos. Labą dieną. Pradėkime šios dienos posėdį. Jeigu neklystu, reikės balsuoti dėl dviejų pranešimų ir dar vieną turėsime, atrodo, pirmininko pranešimai, nedaug, darbo tokias patvirtinimas, ją atvirtiname, neturiu jokių pranešimų kaip pirmininkas, taip pat neturiu informacijos jokios apie tarp institucinės darybas. Nieko nevyko nuo praėjusio posėdžio praeitą savaitę. Dabar ketvirtasis darbo tvarkės klausimas - ECB metinė ataskaita 2016 metų, kaip e, žinia, kai visuomet rengėme savo iniciatyvą e, tokį pranešimą apie ECB e, metinės ataskaitas, galime tokiu būdu išsakyti savo nuomonę apie ekonominę plėtrą ir e, žiūrime, kaip ECB e, kovoja su finansų krizės pasiekmėmis. Taip pat tai yra vienas iš būdų vykdyti Europos centrinio banko parlamentinę kontrolę. E, Jonas Fernandės yra mūsų pranešėjas, jam skirsiu penkias minutės, po tris šešėlėms pranešėjams ir paskui keturias dar minutės. Ket keletą minučių kitiems kalbėtėms. Labai ačiū, gerbiamis pirmininkė, gerbimi kolegos. Šiandieną mūsų komitete pristatau e, metinį pranešimą apie Europos centrinio banko darbus, valdymą ir aiškus mūsų signalas dabar nelaikas keisti pinigų politiką. Pirmiausiai noriu pasakyti, kad jeigu pažiūrėsime visas priemonės, e, kuriuos pritaikė ECB, E, jisai visomis priemonėmis vis tiek laikosi savo e, tikslo, tai yra išlaikyti infliaciją, kuri nebūtų aukštesnė 2 procentų. Ir taip pat reikia pasakyti, kad šiais metais e, infliacija bus pusantro procento, 1,6 procento 19 metais. Kitaip tariant, eurozona gali septynerius metus vis tik tai nebūti visiškai pasiekus infliacijos tikslo. Ir taip pat ECB turi uh, užtikrinti, kad nebūtų defliacijos. Uh, tai jam pavyko ir dabar reikia siekti uh, infliacijos tikslo. Taip pat uh, reikia kalbėti apie pinigų politiką ir tendenciją susijusią su krize. E, BVP auga, tačiau matome, kad neigiamas e, gamybos atotrukis yra 16 metais, tai buvo 1,2 procento ir tendencija išliks bent jau dar ateinančius dviejus finansinius metus. Tokiu būdu eurozonai gali atsivesti galimybių aukti neinfliacinėje aplinkoje, bet taip pat matome, kad atsiranda spaudimas kainams. Mums patiktų, jeigu infliacija būtų artima dviems procentams. Uh, ir neaišku, kokios bus tendencijas. Taip. E, dar vienas dalykas e, - specialios programos, pavyzdžiui, įmonių sektoriaus pirkimo programos. E, tai yra pozityvus dalykas, bet mes norime užtikrinti kaip galima didesnį skaidrumą, ypač kalbant apie tinkamumo kriterijus, jeigu žiūrėsime į santykius tarp dėlių įmonių ir mažų ir vidutinių įmonių įmonių ir taip pat reikia, kad ES šiame kontekste galėtų deramai siekti Paryžiuje patvirtintų tikslų. Reikia taip pat užtikrinti, kad būtų imtos imtasi priemonių eurozonoje, perkant Graikijos skolą. Reikia mm, pademonstruoti solidarumą. Dar vienas dalykas - pinigų politikos perkelimas. E, jeigu augama 8-9 procentais, augimas nėra vienodas visur. Pinigų politika turėtų būti platesnio užmojo. E, viena iš didžiausių problemų yra žemos palūkanų normos, taip pat NPL reikia minimizuoti. Reikia prašyti, kad e, siekti, kad Europos centrinės bankas e, turėtų taikytų deramas priemonės pinigų politikos srityje. ir kad būtų siekiama sumažinti atotrukį tarp atlyginimų. E, mes turime siekti baigti kurti bankų sąjunga su indėlių garantijų sistema bendra, bet vargu ar tai įvyks artimiausių metų. Pranešime sakoma, kad reikia deramų rizijos valymo priemonių, apie ką kalbama pono Monti e, ataskaitoje taip pat e, reikia akcentuoti senioražą, tai yra pajamų gaunamų iš pinigų emisijos. E, optimalų naudojimą. Ir žinome, kad yra paskelbtas e, neseniai dokumentas, kuris atitinka mano pranešimo dvasę. Darima pasakyti, kad kalbama apie virtualią valiutą mano pranešime, taip pat apie Brexito poveikį ES finansams ir apie valdyseną Europos pinigų sistemos. Aš esu pasirengęs su kolegomis kalbėti apie pakeitimus ir noriu, kad diskusijos vyktų atvirai, ramiai per atenčius mėnesius, kad mes tokiu būdu galėtume prisidėti prie geresnės pinigų politikos e, kontrolės ir kad priemonės pasiektų žmonės, kad paveiktų jų kasdienį gyvenimą. Ačiū, e, Jonas, už pristatymą. Dabar EPP atstovas Balts. Čia. Ačiū. Pirmininkė dėja Zygfridas Morisanas šiandien negali dalyvauti diskusijose, tačiau jo vardu norėčiau padėkoti pranešėjui Jonas Fernandės už iki šiol nuveiktą darbą pranešimo. Projektas yra geras pagrindas tolesniems diskusijoms tarp pranešėjų ir šešėlinių pranešėjų. Zygfridas Muresanas norėtų atkreipti dėmesį į tris svarbiausius prioritetus, kuriuos reikėtų toliau vystyti. Pirmasis prioritetas tai yra svarbiausia Europos centrinio banko veiklos tikslai. Antras dalykas yra banko nepriklausomumas ir pinigų politikos e, <clears throat> turinio reforma. Uh, Ir svarbiausias monetarinės politikos tikslas Europos centrinio banko yra užtikrinti kainų stabilumą ir e, infliaciją, kuri nevirštų 2 procentus, ar būtų mažesnė už nei 2 procentai, e, kitaip nei minima pranešime. ECB yra nepriklausoma institucija, kurios e, Svarbiausias tikslas yra užtikrinti kainų stabilumą. Mes palankiai vertiname pinigų politikos dialogą, kuriuo yra užtikrinama atskaitomybė ECB Europos parlamentui, prieš Europos parlamentą ir visuomenę užvykdama pinigų politiką. Pirmiausia, reikia pabrėžti, kad taip pat ir ECB vadovas Mario Dragis nuolat pabrėžė struktūrinių reformų svarbą Europos Sąjungą. Nekarta buvo minėta, kad ECB teikiamos paskolos negali stimuliuoti Europos ekonomikos atsigavimą, jeigu nebus vykdomos atitinkamos reformos valstybinarių lygmenių ir e, vykdoma tinkama pinigų politika. Taip pat ECB veikla yra svarbi siekiant sukurti tinkamą verslo aplinką, skatinti investicijas ir kurti naujas darbo vietas. Visi šie dalykai reikalingi mūsų ekonomikoms atsigauti. 2015 metų metinės veiklos ataskaitoje atsabė pabrėžiama, kad būtina e, vengti diskusijų, kurios nėra susijusios Europos centrinio banko įgaliojimais. Priežiūros klausimas. E, taip pat yra labai svarbus Bankų sąjungos metinė ataskaitoje, kuri prieš uh, kelis metus buvo parengta, labai svarbu, kad Europos parlamentas pasiūstų aiškę žinę ir įvertinimą dėl 2016 metų ECB veiklos. Tokie yra svarbiausi aspektai, kuriuos norėjo pabrėžti Zikfridas Muresanas. Jis nekantrai laukia būsimų susitikimų su šešėliniais pranešėjais ir noriu dar kartą padėkoti pranešėjai. Ačiū. Ačiū Burgartui. labai kokybiškai pavadavote Žygfrida Muresaną, Ekar frakcijos vardu, Paslūnės. Yra šešiems pranešės, tačiau jeigu teisingai supratau, ponas Lūkė jį pavados. Ne, aš kalbėsiu savo vardu, sako ponas Lūkė. Noriu taip pat padėkoti pranešėjų už parengtą pranešimo projektą kurį aš taip pat vertinu kaip e, pagrindą tolesnėms diskusijoms, nes jame atspindima socialdemokratinė pozicija didžiaja dalimi, tai yra naudinga, tačiau žinoma mūsų frakcijos vertinimo e, nuostatos e, nėra priimtinos. Dviems aspektams norėčiau pritarti. Gerai, kad pranešime reikalaujama uh, paskelbti Centrinio banko įsigijamus verslo obligacijas, apie verslo obligacijas ir jų apimti. Ir taip pat gerai, kad kalbam apie grinuosius pinigus, tačiau ten minima taip pat ir daug dalykų, kurie nieko bendro neturi su ECB. Pavyzdžiui, reikalavimas imtis fiskalinės politikos priemonių ir kovoti su. Ne, einamosios sąskaitos perviršiumi valstybės analizė tai nieko bendro neturi su ECB įgaliojimais. Taip pat noriu e, pabrėžti, kad kalbant apie einamosios sąskaitos perviršių, čia turime omenyje dažniausiai Vokietija, tačiau Vokietija turi prekybos politikos deficitą ir e, čia reikėtų kalbėti apie šio deficito mažinimą. Vokietijoje. Taip pat nieko bendro su ECB įgaliojimais ne, neturi um, nuostatos susijusios su ECB veiksmais kovant su klimato kaita, su ECB įgaliojimais nieko bendro neturi. Taip pat ir nuoroda į euroobligacijas e, kitokių pavadinimų, taip pat ECB neturi įgaliojimų teikti paramą Graikijai. ECB e turi užtikrinti kainų stabilumą, o ne teikti finansinę paramą Graikijai. Taip pat e, Tinės karalystės grįžimas į eurozoną nieko bendra neturi su ECB įgaliojimais. E, tiesą sakant, Junktinė karalystė niekuomet nebuvo eurozonos narė, tai nežinau, ką dabar Europos centrinis bankas, kuo yra susijęs su Jungtinės karalystės e, išstojimu iš Europos Sąjungos. Taip pat ir e, kitos nuostatos e, dėl įtakos valstybių narių centriniams bankams nieko bendro neturi su ECB įgaliojimais. Taip pat esu įstikinęs, kad nieko bendro su ECB įgaliojimais neturi ir nuostatos susijusios su PSBP e, ir kitomis programomis EAPP e ir taip toliau. Pranešime trūksta kai kurių svarbių aspektų, pavyzdžiui, nekalbama apie tai, kad bandymai e, e, sudėtingomis sąlygomis e, jau parodė pakankamai anksti, kad Italijos kai kurių bankų finansinė padėtis yra pakankamai sudėtinga. Taip pat nieko nekalbam apie tai, kad pastelkusi kiekybinio lengvinimo priemonės Europos centrinio banko vadovybė atsisakė tam tikrų galimybių įtakoti monetarinę politiką ES ir šiuo metu netgi yra kreiptasi į Vokietijos konstitucinį teismą šio klausimu ir jis savo ruoštų kreipėsi į Teisingumo teismą tinkamo išaiškinimo. Pranešime taip pat parašyta, kad ECB negali pasiekti ekonomikos augimo be fiskalinės politikos, turint omenyje, kad fiskalinė politika nėra įtraukta į ECB įgaliojimus, tai ši nuostata taip pat nėra prasminga. Manau, kad jau viršiau man skirtą kalbėjimo laiką, tai tuo ir baigsiu. Ačiū. Ačiū už Jūsų pristatytą poziciją. Dabar turime Aldė atstovą, pono Torvaldsą pavaduos ponas e, Tremožė. E, Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, Alde šešėlinis pranešėjas Torvalds neatvyko į posėdį, taigi aš keli žodžius tarsi jo vardu. Nils Torvalds dėkoja ponui Fernandesui už pranešimo projektą. Jis sako, kad tai yra labai išsamus pranešimas, ir šešėliniai pranešėjai tikrai pradės įdomias diskusijas to pranešimo pagrindu. Jis pozityviai vertina pranešimą, tačiau norėtų pabrėžti, kad geras pranešimas turi būti glaustas ir gan tiesmukiškas. Ir jis pažymė, kad tų punktų čia yra visai nemažai - 39 Tai lyg bandoma parengti tokį ilgoką pranešimą, o mano kolega mano, kad reiktų kalbėti tik apie pinigų politiką ir neaptarti kitų aspektų. Tai reiktų glaustesnį dokumentą parengti. Taip pat jis mano, kad Centrinis bankas puikiai atlieka savo darbą, tačiau norėtų atkreipti dėmesį į tai, kad daug veiksmų, kurių imamasi, neduos rezultatų, jeigu nebus papildomumo ir papildomų veiksmų vykdomų nacionalinių lygmenių. Taigi jis yra įsitikinęs ir toliau, kad valstybės narės ne tik, kad turėtų pasikliauti pinigų politiką, sprendžiant esminės struktūrinės problemas. Tokia vizija primtina daugeliui kolegų mano frakcijoje, be kita ko. Taip pat dar vienas dalykas. Septintas ir aštuntas punktai jūsų pranešime, kur jūs kalbate apie refinansavimo operacijas, tai nėra primtina daugeliui narių. Gal ir galbūt tai yra šešėlinių pranešėjų diskusijų objektas, bet taip pat yra kalbama ir apie nominalų į BVP augimą ir užsibrieštas tikslas sunkiai yra priimtinas daugeliu mano frakcijos narių. Ir dar vienas patarimas. Pastaraisiais metais ECB metinė ataskaita susilaukė uh, didelio pritarimo plenarnėme posėdėje. 80 narių, procentų narių balsavo už metinę ataskaitą. Tai nėra saistantis pranešimas, bet vis tiek jis yra labai svarbus. Ir jeigu parlamentas užsitikrino didesnę, didelę daugumą balsų anksčiau, Tai reiškia, kad tokiu būdu skaidrumo klaus, situacija gerokai pagerėdavo. 12 metais mes paskelbėme atitinkamus tikslus, 15 metais buvo paskelbti ir valdančiosios tarybos sprendimai. Prieš keletą metų 45 parlamento nariai nusintė laišką Centrinio banko ir gavome atsakymą, gavome pavardės ir dal, dalinė, dalinės informacijos gavome apie tai. Taigi mano frakcija mano, kad geriau būtų užsitikrinti didelę daugumą, nei tam tikroms pozicijoms užtikrinti ideologinę balsų persvarą ir pergalę, kas iš tiesų susumenkintų ir susilpnintų Europos parlamentą. Ačiū, kad išsakėte frakcijos nuomonę, o dabar laikas GUE frakcijos kolegai pasakyti, ponui Papadimulis, kažkas vietojo pasisakys, prašau. Ačiū pirmininkė, kaip ir sakėte, aš kalbėsiu GUE šešėlinio panešėjo Papadimulis vardu, jis negalėjo atvykti į diskusijas ir aš perskaitysiu jo pastabas. Jums leidus. Per pastarusius keletą metų ES susidūrė su rimtomis problemomis susijomis su ekonominė ir pinigų politika. Deja, sprendimai, kuriuos siūlė tokios institucijos kaip Centrinis bankas, nėra pakankamos, kad būtų išspręstos tos problemos, kurios atsirado ir buvo sukeltos tų pačių institucijų. Mes šiame komitete privalome atsižvelgti įvairius Centrinio banko vaidmens aspektus. Bankinių, bankinių sistemų uh, susidūrimas su struktūrinėmis problemomis ir likvidumo problema iš tiesų sukuria problemų tam tikriems bankams. Reikalingos tam, kuriamos griežtos taisyklės, kurios visiškai ne, neužtikrina gerų perspektyvų. Centrinio banko galimybės prisidėti prie visą europinių poslinkių turėtų būti diskusijų objektas mūsų komitete politikos priemonės, kurios potencialiai galėtų būti pozityvios tam tikro, tikroms ekonomikos sek, tam tikriems ekonomikos sektoriams turi būti gyventos laiku. Tačiau matome, kad Centrinis bankas labai atsainiai kūrė tokias politikos priemonės ir jas įgyvendina, dėl to išauga kainos daugeliu atveju. Centrinis bankas nesugeba apsaugoti valstybės narės nuo palūkanų normų mažinimo ir tai kenkia pensijų fondams ir tik tai dar daugiau, dar labiau didėja skurstančių skaičius Europoje. Taigi turime įspręsti tas problemas, atsižvelgiant ne tik į pačias silpniausias ekonomikos sistemas eurozonoje, bet kalbant bendrai ir reikia iššūkintis dabar ir ne tik kalbėti apie Centrinio banko politikos priemonių mišinio įgyvendinimą, bet kalbėti ir apie pačią instituciją, kad tai būtų labiau demokratinis modelis Tai yra svarbi sąlyga, jeigu norime, kad ši institucija būtų atskaitinga. Centrinis bankas negalės daryti spaudimo valstybių narių ekonomikoms, jeigu priims sprendimus už uždarų durų, tai turi būti skaidri ir atskaitinga informa... institucija. Visi sprendimai ir politikos pasiūlymai turi būti, politikos pasiūlymai turi būti skelbiami viešai, taip pat turi būti teisinės apsaugos priemonės numatytos informatoriams. Europos ekonomikoms reikia centrinio banko, kuris nebūtų uh, europinių ir tarptautinių organizacijų stebėjimo objektas. Tai turėtų būti ta institucija, kuri spręstų struktūrinės problemas sukurtas taupimo politikos. Tie pokyčiai, kurių turi imtis Centrinis bankas susijęs ne tik su konsoliduotomis taisyklėmis ir jų reforma, reikalingos tokios reformos, kurios galėtų atremti tuos iššūkius, kurie, iš, iššūkius, kurie matomi dabar pono Papadimulas vardu aš norėčiau palinkėti sėkmės pranešėjai ponui Fernandes ir mano kolegos ir visos frakcijos vardu tikiuosi, kad diskusijos bus prasmingos per ateinančią savaitę. Ačiū. Dėkoju. Toliau žaliųjų frakcijos vardu Molis Kot. Tikroji šešėlinė pranešėjai. Taip, aš kalbėsiu savo vardu šiandieną. Uh, Irgi norėčiau padėkoti pranešėjų. Fernandas atliko puikų darbą rengiančiai pranešimą. Iš tiesų, aukštos kokybės pranešimas, kur yra daug svarbių klausimų susijusių su ECB. Ypatingai džiaugiamės, kad pateiktas pasiūlymas 8 punkte, kur raginama. Raginamas Centrinis bankas susasyti galimybę papildyti savo kainų stabilumo tikslą nominaliojo BVP augimo tikslinių rodiklių. Mes tikrai pritarėme tokiam siūlymui. Taip pat pritarėme siūlymui uh, kuris išvardintas, numatytas 7 punkte, kur kalbama apie ilgesnės trukmės refinansavimo operacijų programą pradėti taikyti namų ūkiams, teikiant nulinės atkarpos neterminuotas paskolas. Mes manome, kad tai būtų puikia priemonė tvarioms veikloms skirti bankų lėšas. Taip pat pirkimo programa, turto pirkimo programa, kurią siūlo bankas, iš tiesų yra veiksminga stimuliuojant paklausą ekonomikoje, bet mes turėtumėme atsargiai vertinti phase out galimybę. Ir taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kaip paveiks rinką. Ir turėtumėme siekti, kuo galima geresnių rezultatų piliečiams. Neturėtumėme leisti, kad ši programa būtų naudinga tik kai kuriems. Taip pat, aišku, turime pasidžiaugti tuo, kad daugiau skaidrumo reikalavimo iš Centrinio banko ir apie tai kalbėjo ir mano kolega Ramonas. Uh, Ir jisai priminė tą laišką, kurį mes parašėme ir sveikiname Centrinio banko sprendimą atskleisti tam tikrą informaciją dėl obligacijų pirkimo. Ir taip pat su, suprantame, kad reikia daugiau skaidrumo ir manome, kad įvairių korporacijų duomenys turi būti viešai skelbiami. Taip pat bendrovės, kurios nori dalyvauti šioje programoje, turi laikytis tam tikrų kriterijų, tačiau turėtų būti keliamas ir klimato kaitos kriterijus. Ir aš norėčiau paklausti, ar nereikėtų atskleisti informacijos, kai daug lėšų grinų pinigų skiriama iškasnio kūro įsigijimui ir panašioms programoms, nes panašu, kad e, daug obligacijų bus susijęs su Shell ir kitomis kompanijomis. Taip pat, e, kalbant apie bankų sąjungos taisyklės ir Venecijos banko likvidavimą, čia reikėtų atkreipti banko dėmesį į tai, kad tai kelia problemų ir mes e, norėtumėme, kad e, reguliavimo sistema dėl to nenukentėtų, pokrizinė reguliavimo sistema. Taip pat labai svarbu, kad e, Centrinis bankas ir toliau aiškiai planuotų savo as, asmenių santykių su sičio finansinėmis institucijomis. Norėčiau atkreipti pranešėjo dėmesį į šį svarbų dalyką, nors Junktinės karalystės mokesčių sistemai. Um, tarptautinių institucijų, finansinių institucijų išvedimas iš Londono turės didelį, didelės įtakos. Tikime, kad vis tiek bus išsaugotas vieningos rinkos vientisumas ir mes turėtumėme aiškiau suvokti, kaip būtų atitinkami pakoregavimai daromi ir jei, ypatingai jeigu tos breksito dėrybos nevyks taip sklandžiai. Ačiū. O EFDD? Ačiū dabar Marko Valė, FDD vardu. Dėkuoju. Noriu padėkoti pranešėjai už darbą. Lyginant su ankstės, ankstesniais pranešimais galima, saky, galima užfiksuoti tam tikros pažangos, bet pasižiūrėkime, kokia yra eurozonos realybė šiandien ir kaip, kokį rezultatą duoda ECB politika. Centrinis bankas negali patenkinti skirtingų eurozonos narių reikalavimų, kalbant apie infliaciją ar palūkanų normas. Aišku, egzistuoja politiniai konfliktai, bet mes galbūt turėtume ir e, kol kas nieko nedaryti, bet pasigilinti ekonominę ir pinigų sąjungą į disbalansą o paskui bus galima pagalvoti, ar mes norime turėti eurą ateityje ar ne. Ir Taip pat mm, reikia galvoti apie tai, kaip užtikrinti, kad Europos e, pinigų politika ir globali e, pinigų politika užtikrintų augimą ir kas bus, jeigu, pavyzdžiui, ciklo etapas pasikeis, jeigu vėl susidursime su krize. Uh, Ir reikia tikrai gilintis į tuos disbalansus, nes pasiekmes kitu atveju gali būti kur kas gilesnės, rimtesnės ir mes prarasime galimybę, neįvertinsime pakankamai problemų. E, problemos esmė yra ta, kad viena bendra pinigų politika negali 19 skirtingų problemų grupių išspręsti ar situacijų suvaldyti. E, yra ir kitų disbalanso elementų bankų sąjungoje, pavyzdžiui, bet yra rengiama, rengiamas kitas pranešimas šio klausimu. Ir jame nagrinėjimas tas disbalansas bus. Ir tai bus aptariama kituose šešėlinių pranešėjų sustikimuose. Mes turime galvoti apie subalansuotą pinigų politiką, nes ji nėra įprasta ir nėra pakankamai padedama realiai ekonomikai. Pasižiūrėkime į nedarbo skaičius ir žmonės, kurie neturi pakankamai darbo. Eurozonoje tokių žmonių yra tikrai nemažai ir ypač neturtingesnėse šalyse, periferinėse šalyse. Taip pat yra pavojus, kad penelik daug likvidžių lėšų paklius į finansinės institucijas, o ne į realią ekonomiką ir tai prisidės prie dar didesnės neligybės. Ir ta pinigų politika tarsi e, priemonė gydanti, kuri betodariškai neapgalvojant yra naudojama. Reikia e, politinių diskusijų tais klausimais. Šiandieną situacija galbūt yra stabili, bet e, niekas nežino, kada jį pasikeis ir susidursime su naujomis ir kur kas e, rimtesnėmis problemomis. Dėl to reikia kalbėti atvirai apie tai. Dėkoju. Paskutinis ponas Anemans iš NF. Prašom, tris minutės jums. Aš savo atstovauju taip pat. Kolegos, šio pranešimo nuostatos atitrūkusios nuo realybės visiškai ir e, kalbu apie Centrinio banko galimybės įsigyti akcijas ir ne tik mes, NF frakcija, tačiau Taip pat ir uh, Vokietijos konstitucinis teismas Kalsruje šią vasarą patvirtino, kad ECB tokiu būdu smarkiai viršė savo įgaliojimus ir tokiu būdu pažeidžia draudimą e, vykdyti paslėptą e, finansavimą. Pinigų politika yra priskiriama ECB ir valstybinių centrinių bankų kompetencijai ir valstybėms narėms. Taigi kiekybinis lengvinimas negali būti toliau vertinimas kaip pinigų politikos sudėdamoji dalis, o kaip ekonomikos politikos sudėdamoji dalis, o tai yra kišimasis į valstybių narių įgaliojimus. Apie tai kalba Vokietijos konstitucinis teismas, kuris teikia, kad esama rimtų prielaidų teikti, kad ECB veiksmai pažeidžia draudimą e, vykdyti monetarinį finansavimą, o tai pažeidžia valstybių narių įgaliojimus. Žinoma, tai yra tam tikras politinis palikimas. Ponios Merkel 2010 metais Merkel sudarė politinį sustrimą su Prancūzija ir Italija, kad skir finansinę paramą Graikijai ir paukojo atitinkamą Maastrichto sutarties e, straipsnį mm, O Europos centrinio banko politika labai aiškiai atitinka šios siekius. Todėl dabar būtina, kad Europos parlamentas kaip vienintelė ES institucija, kuriai Europos centrinis bankas yra atsakingas, imtųsi veiksmų tam, kad centrinis bankas neviršytų savo pirminių įgaliojimų. E, tuo tarpu šio pranešimu siekiam visiškai priešingų tikslų, negalima jam pritarti, jis yra visiškai atitrūkęs nuo realybės ir jame nesižvelgiama į tai, kad Europos e, centrinis bankas savo politinę priklausomybę paukojo ant e, valiutų sąjungos altoriaus, o su to taikstytis mes negalime. Dėkuoju. Niekas nenori pasakyti iš kitų e, parlamento narių ir nebeturime tam laiko. E, Jonas, ar norite dar ką nors pasakyti? Ačiū. Norėjau padėkoti kolegoms už pastabas, už vertinimą. Pirmą kartą keičiamės nuomonėmis ir lauksiu e, pakeitimų šešėlinių pranešėjų iš kitų. Padėsime dėrėtis Ir noriu kolegai Ramonai pasakyti, kad per pasarius metus e, dėrėmės dėl įvairių plačių e, pranešimų susijusių su ECB veikla ir aš esu pats dalyvavęs ir aš tikiuosi, kad ir šiuo atveju mums pavyks e, plačiai susitarti įvairioms frakcijoms dėl šio pranešimo. Ponas Šambon dar norėjo pakalbėti porą minučių, nepastebėjau jo anksčiau. Labai ačiū, gerbiamas pirmininkė. Iš tikrųjų, norėjau e, pasakyti, kad Honas tikrai labai rimtai padirbėjo ir kitiems noriu pasakyti, kad mano nuomonė du dalykai yra labai svarbus, kurie galėtų patikslinti jo mintis. Pirmiausia, Europos indėlių garantijų sistema būkime e, rimti. Euras nebu, neturės tokio svorio, kokį turėtų turėti nei e, bankų sąjunga, kol neturėsime ES indėlių garantijų sistemos. ECB sako, kad e, tai jau egzistuoja, bet kur yra tas tos grandinės pagrindinės dalys, kad mes galutinai galėtume sukurti tą sistemą. Ir aš manau, kad Europos parlamentas turi sugriauti politinės kliūtis likusias. Ir e, norėčiau pasakyti, kad e, ši sistema nepaprastai svarbi būtų akcentuojama kaip pagrindas bankų sąjungos. Reikia kalbėti sąžininkai ir nuoširdžiai. Negalima sakyti, kad aš esu europietiškas, palaikau ES ir paskui elgtis kitaip. Ir jau patvirtinti yra tam tikri dalykai dėl garantijų. Ir dabar Reikia užtikrinti, kad projektas būtų įdėktas praktiškai ir tai teisinis, teisinį e, skaidrumą e, sukurs. Ir norėčiau paprašyti kolegų nepamiršti to. Mes kalbame apie e, bankų sąjungą, bet uh, tai yra vienas elementas, kurio trūksta. Mes kalbame apie europeizavimą bankų sektoriaus ir praradome trilijonus eurų. Dinksta, matome, Anglijos, Vokietijos, Ispanijos bankai ir mes bandome dabar tarsi renacionalizuoti tam tikrus elementus bankų praktikoje ir kyla klausimas, kodėl taip yra. E, jau baigėme svarstyti šį klausimą, noriu tik pasakyti, kad e, rugsėjo 13 diena e, data, iki kurios galite pateikti pakeitimus, 9 spalio svarstysime pakeitimus, 20-21 lapkričio balsuosime dėl jų, o kada plenarinėje sesijoje, dar neaišku, dėkoju Jums už šį įdomų pasikeitimą nuomonėmis, ne visiškai sutarėme dėl visko, bet vis tiek buvo įdomu išklausyti nuomonių. Dabar penktas klausimas, mūsų nuomonė Libė pranešimui apie išalimo e, ir konfiskavimo orderių tarpusavio pripažinimo. Tai yra labai svarbus klausimas. ES yra patvirtinusi daug priemonių ir patvirtinusi vairių teisės aktų. Kaip žinia, e, turto konfiskavimas, e, turto susijusios su nusikalstama veikla yra labai svarbus dalykas, nes lėšos skiriamos nukentėjusiems paremti ir taip pat kitai veiklai finansuoti. Dabar mūsų pranešėjų suteiksiu žodį ponui Martučielo. Penkioms minutėms. Dėkui, pirmininkė. Jūs teisingai pastebėjote, šis klausimas yra labai svarbus. Mintis pabandyti užkirsti kelią nusikalstamo finansavimui. Ir atitinkamomis teisinėmis priemonėmis mes bandome tą ir padaryti. Man labai malonu, kad šiandieną galėjau pateikti Jums nuomonės savo projektą tokiu svarbiu klausimu. Skritai džiaugiuosi, kad galiu tą daryti. E, galima e, kalbėti apie tai, kad reikia užkirsti kelią e, asmenims nepasipelnyti iš nusikalstamos veiklos, taip pat konfiskavimas turto susijusios su nusikalstama veikla yra vienas iš svarbiausių veiksmų, tokiu būdu susiaurėja nusikaltelių galimybės ir uh, e, užkėtamas kelias e, plėsti veiklą naudojant neteisėtais uždirbtus pinigus. Galima kalbėti apie ES e, priežios sistemą, kuri būtų skirta kovoti su organizuotų nusikalstamumu. Neseniai Europolas yra mm, paskelbęs nuomonę ir apie tai kalbama komisijos dokumente. Matome iš jo, kad 110 milijardų eurų tokios vertės yra e, nusikalstama veikla. 98 procentai pinigų išlieka e, nusikaltėlių rankose ir jie toliau yra investuojami į nusikalstamą veiklą. Ir mes turime dirbti veiksmingai tam, kad galėtume e, pagerinti mūsų struktūras, mūsų gebėjimus konfiskuoti, išaldyti tokį turtą. Mums reikia e, deramos sistemos ir tai turėtų būti ES strateginis tikslas. Komisija yra pastebėjusi, kad mums reikia tarpusavio e, pripažinimo sistemos bausmėms ir teismų e, sprendimams tokiu būdu atsiras teisinis aiškumas. Aš žiūriu į tai, kokios egzistuoja dabar nuostatos, tarpusio pripažinimas, pagrindinių standartų, pamatinių standartų derinimas direktyvose patvirtintose parlamento ir tarybos. Ir tokiu būdu mes galėtume plėsti sritis ir dirbti taip pat veiksmingai. Taip pat galėtume užsitikrinti savoką Europos Sąjungoje e, apie teisingumą, kuri būtų pagrįsta bendradarbiavimu ir tarpusavio pripažinimu e, baudžiamoje ir civilinėje srityse. Mes e, pripažintume kitų valstybių narių teismų sprendimus be papildomų formalumų. Dokumente sakoma, jog nepaprastai svarbu tęsti tarptautinį bendradarbiavimą, kovojant su šiuo reiškiniu. Nacionalinės institucijos turėtų bendradarbiauti tarpusavyje. Ir tai labai svarbu sistemos ateičiai. Jūs matote pasiūlymą, kurio tikslas praplėsti teisinę sistemą ir tokiu būdu bus galima užtikrinti geresnį tarpusavio pripažinimą sprendimų susijusių su e, lėšų išaldymu e, administracinė prasme. ir tai būtų taikoma visiems dokumentams susijusiems su e, turto išaldymu ir konfiskavimu. Tai yra 3.13 dokumentas ir tokiu būdu bus galima užtikrinti, kad 50 procentų lėšų iš išieškotos sumos būtų perduota iš kilmės šalies. E, ir jeigu sumos e, mažes nepasieks tam tikros ribos, tai e, bus taikomos tam tikros taisyklės ir valstybėms narėms bus uh, E, numatomos tam tikros kompensacijos, kad padengtų administracinės ir kitas išlaidas. Ir žinome, kad veikla e, gali vykti keliose valstybėse narėse, o konfiskavimas turto bus atliekamas pagal tam tikros valstybės narės teisės aktus ir bus numatytas kompensavimo mechanizmas. Komisija taip pat teigia, kad dabartinė sistema dėje nepasiteisino. Lėšos gautos iš narkotikų prekybos investuojamos toliau į tą pačią sritį ir negalima tų lėšų konfiskuoti dėl to, kad nepakanka e, tarptautinio teismų bendradarbiavimo. Deja, prekyba narkotikais yra vienas iš būdų, kuriuos naudoja nusikaltėliai e, finansuoti savo įvairiai veiklai. Ir aš iš tiesų Norėčiau, kad kolegos, kurios, kurie savo kitoms frakcijoms pateiktų savo pasiūlymus ir pakeitimus dėl šių dalykų. Panas Ivan, socialistų demokratų frakcijos vardu, šešėjas pranešėjas. Ačiū, pirmiausiai noriu padėkoti pranešėjai už atliktą darbą. Pritarėme šiam pranešimui be jokių išlygų. Visiškai sutinku, kad e, labai svarbu nacionaliniams valios institucijoms užtikrinti teisingumą, kad būtų konfiskuotas nusikalstamą veiklą įgytas turtas, užšaldytas. Taigi turėtume siekti neutralizuoti visus šios e, išteklius, visą šį turtą ir galbūt tą sistemą e, pradėti taikyti ir kitoms e, turto rūšims, tam, kad galėtume veiksmingiau kovoti su mokestiniu sukčiavimu, fiskaliniu sukčiavimu, manipulacijomis rinkose manipulacijomis susijusiamis su vertybiniais popieriais ir investiciniais e, fondais. Trečio fondo nuostatas, e, straipsnio nuostatas būtų sudėtinga įgyvendyti, turint omenyje maksimalę numatytą bausmę iki trijų metų ir mes apie tai Dar kalbėsime su šešėlinis pranešėjais ir galbūt teiksime pakeitimus. Taip pat labai svarbu pabrėžti, kad kai kurios ES valstybės narės nori išsaugoti asmenų, kurie perveda į tas šalis pinigės lėšas anonimiškumą, taigi ES turėtų imtis veiksmų, kad lėšos e, nebūtų perkeliamos už ES ribų, ypač į tas šalis, e, kuriuose saugomas e, atitinkamo turto savininkų anonimiškumas. Žinoma, aš per šešėlinių pranešėjų sustikimą išsameu mūsų poziciją pristatysiu dabar Aldė frakcijos vardu, ponė Vierink. Ačiū. Aš noriu padėkoti ponui Matučielu už prašymo projektą, atsižvelgiant į keturias skirtingas nuomonės, kurios buvo pristatytas. Aš matau, kad pranešėjas linksta prie B opcijos, tai yra turto išaldymo, konfiskavimo ir administracijų procedūrų pagal reglamento nuostatas. Tada aš su pasirengusi tolesniems diskusijoms tam, kad užtikrintume, jog ši sistema atitiktų valstybės narėse galiojančias sistemas, kalbant apie trečios straipsnio nuostatas ir pristatomą sąrašą. Noriu pasakyti, kad ne, visoms, ne visiems prie šio pasiūlymams pritariu, tačiau visas opcijas galime svarstyti, kalbant apie finansinės rinkas ir ypatinga dėmesį skiriama piknodžiavimui finansų rinkos. Noriu paklausti pranešė, kodėl jis ypatingai šį aspektą nori pabrėžti, kokią problemą jis čia nori paminėti ir e, kokia problema nėra reglamentuojama dabar galiojančių teisės aktų. Jūs dabar norite pakeisti galiojančius teisės aktus taip, kad konfiskuojami pinigai <clears throat> būtų e, pasidalijami e, per pusę tarp e, ieškintekiančios valstybės ir konfiskuojančios šalies arba šalies, kurioje tos lėšos yra konfiskuojamos. Aš norėčiau šio klausimu gauti išsamesnės informacijos ir paaiškinimų ir dėkoju iš anksto. Pirmininkas, ar yra salėje EKR atstovų, kurie pavadat šešėlinį pranešėją, nėra, taigi dabar žodis e, žaliųjų frakcijos atstovams, Evai Žaliai, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjui Fulvijam Martičėlą Mes visiškai pritarėme minčiai e, dėl būtinybės regla, reglamentuoti šį svarbų klausimą dėl abipusio pripažinimo e, teismo sprendimų išalyti ir konfiskuoti nuskausmo veiklą įgytą turtą, nes iki šiol e, galiojusi procedūra pagal tarybos pagrindų sprendimą nebuvo veiksminga, taigi mes visiškai pritarėme pasiūlymui sustiprinti e, teisinę aplinką, sugriežtinti teisinius reikalavimus, taip pat e, <clears throat> žinoma e, būtina įtraukti tiek teismo sprendimus e, baudžiamosiose bylose priimtus, tiek ir administracinėse bei civilinėse bylose į taikymo sritį, taigi pranešėjui galime pažadėti savo paramą. Ačiū, nematau Barbaros Kapil ar yra kitų ENF e frakcijos atstovų. Jeigu ne, tuomet dar pagal procedūrą prašau žodžio kelias minutės galėtume padiskutuoti ir kas nors norėtų gauti dvi minutės, nematau nei vieno norinčio, dabar steiksiu žodį ponui Martučelo, kad jis apibendrintų diskusijas. Ačiū, noriu padėkoti šešėliams pranešėjams, pristačiusiems savo poziciją, jų išsakytos pastabos yra svarbios, siekiant pagerinti rengiamą pranešimą. Žinoma, mūsų laukia įdomios diskusijos, sieksime pagerinti pranešimo tekstą tam, kad jo nuostatos e, padėtų lengviau pasiekti užsibrėžtą tikslą e, išaldyti ir konfiskuoti nusikaltelių neteisėtai įgytą turtą tam, kad e, jie neturėtų galimybių toliau vykdyti savo nusikalstamos veiklos. Čia subsidirmo principas yra labai e, svarbus, taip pat ir teismų sprendimų pripažinimas tarpusavio, galėtume kalbėti ir apie įvairias procentinės dalis, kaip pasidalinti konfiskuotą turtą. Čia mes susidurime su rimtais iššūkiais, tačiau turime sukurti, parengti tokį teisės aktą, pagal kurį e, turto konfiskavimas iš tiesų taptų veiksminga priemonė kovojant su nusikalstamumu. Taigi nekantri laukiu pirmojo sustikimo su šešėniais pranešėjais ir noriu padėkoti už pirmąjį pasikeitimą informacijų. Pirmkis, ačiū. Iš tiesų, e, tai turėtų reikšti, kad diskusijos baigėsi. Noriu tik pasakyti, kad rugsėjo 12 baigėsi pakeitimų teikimo terminas, spalio 90 balsuosime e, e, mūsų komitete ir 6-7 e, lapkričio Lybė <clears throat> komitetas balsuos, taigi dabar skelbime kelių minučių pertrauką ir po to tęsime posėdį. Čia vieta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

Mėly kolegos, taigi pradėsime balsavimą ir aš norėčiau jūsų paprašyti dabar išbandyti mūsų techniką. Prašau įdėti korteles į aparatus ir dabar testuojame balsavimo sistemą. One collect to vote. Vienu balsu per daug. Okay, let's close the test. So we start voting the draft of. Kągi, bandymas baigtas, dabar balsuosime dėl nuomonės projekto. Ja parengė Scott Cattle Mowley dėl informatorių. E, kompromisas E, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 73 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, tikriname, balsavimas pradedamas. EPP dar diskutuoja tarpusavyje. Taigi balsavimą baigiame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar 35 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę. Socialdemokratai lyg tai balsavo už, bet man reikia patikrinti. Taigi balsuojam elektroniškai. 35 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. F kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 39 pakeitimas, kas už, kas prieš. Tikriname, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. G kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 47 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. H kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. 58 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. I kompromisas, kas už. I kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 59 pakeitimas, kas už. Prieš patikriname. Prašau balsuoti. Vote is closed. Adopted. Balsavimas baigtas, patvirtintas. Dabar J kompromisas, kas už, kas prieš. Susilaikė atmesta. Ką kompromisas? Gerai, tikriname balsavimą dėl J kompromiso. Still two colleagues, one colleague. To... Vote is closed. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Dabar K kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę patvirtinta, L kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 67 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikė. Patvirtinta. 79 pakeitimas, kas už, kas prieš. Tikriname. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. 80 pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 81. kas už, kas prieš, susilaikę, atmes, priimta. Tikriname 81 pakeitimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigtas, priimta. 85 Ketvirtasis pakeitimas. Kas už, kas prieš susilaikę priimta. A kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. B kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. Aštuntas pakeitimas, kas už, kas prieš. Tikriname. Aštuntas pakeitimas, prašau. Balsavimas baigiamas. Priimta. Devintas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. C. Kompromisas, kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė. Priimta. Penkioliktas pakeitimas, kas už, kas už, kas prieš Susilaikę tikriname 15 pakeitimą. Vote is closed. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. D kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę, priimta. 20 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę, atmesta. Dabar balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais ir pataisimais. Vardinis balsavimas, prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. 36 už, niekas nebalsavo prieš, 13 susilaikė, pranešimas patvirtinamas, sveikiname autorę. Toliau pereisime prie to, kas liko nuo ankstesnio balsavimo, ankstesnės balsavimo sesijos, tai yra antroji biudžeto nuomonės dalis, pranešėjas Markus Ferber, jeigu prisimenate, tai yra ta dalis, kuri yra susijusi su pastabomis. Dėl biudžeto linijų jau balsavome, dabar A kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dešimtas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Vienuoliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirtinta. Dvyliktas pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. B kompromisas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 21 pakeitimas, kas už, kas prieš, Tikriname 21 pakeitimą, prašau balsuot. Balsavimas baigiamas. Patvirtinta. C kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. D kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. E kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 37 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę atmesta. F kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. G kompromisas, kas už, kas prieš susilaikę priimta. 53 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę tikriname. Prašau balsuoti. Balsavimas baigiamas. Priimta. 54 pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikę priimta, 55 kas už, kas prieš susilaikę priimta, 56 kas už, kas prieš susilaikę priimta, 58 kas už, kas prieš susilaikę priimta, 59-asis, kas už, kas prieš susilaikė, priimta, 60-asis, kas už, kas prieš susilaikė, <clears throat> priimta. Balsuojame dėl viso teksto su pakeitimais ir pataisimais, partinis balsavimas, prašau. Balsavimas baigiamas. 37 balsavo už, 9 prieš 4 susilaikė. Sveikiname pranešėją. Prašau. Aš tiesiog norėčiau išreikšti susirūpinimą. Esu šiek tiek nustebęs, kad Markus pranešimas susilaukė tiek daug paramos. Tai man įdomu, ar Markus prarado savo polėkį, nes e, ta, per daug kompromisinės dvasės čia staiga atsirado. That, uh, you... Kaip žinia, pozityviai viskas klostėsi pastarosiomis dienomis. Uh, ir buvo parengti nauji kompromisai, taigi mes labai pritarėme. Jis pasidarė labiau panašus į Angelą. Aš būčiau gal turėjęs mažiau, maž, maž, mažiau daugumos praeitą savaitę. Na, bet viskas paaiškėjo tik balsavimo metu. Kągi, perėsime prie kito darbo atvarkės klausimo. Tai yra Mariso, e, Marisos Matijas pranešimas dėl kovos su neligybė kaip darbo vietų kūrimo ir augimo skatinimo veiksnio. Tai yra nuomonė, kurią mes rengėme užimtumo komiteto pranešimui ir prašyčiau visų tylos. Tai yra, kaip sakiau, užimtumo komiteto pranešimas ir mes dabar svarstysime pakeitimus pranešėje. Pasisakys pirmoje, prašau, Marisa Maties. Ačiū, Roberto. Ačiū, Roberto. Norėčiau pradžioje padėkoti įvairius kolegas, šešėlinius pranešėjus už pateiktus pakeitimus. Tai yra pranešimas, kur kalbama apie neligybę. Tai yra plati tema, kur kalbama ne tik apie ekonomiką, bet ir apie mokslą, kadangi tai yra užimtumo komiteto pranešimas, tai aš pamaniau, kad nuomonė ir taip pat kompromisai turėtų atspindėti mums, mūsų kompetencijai priklausančias sritis, taigi aš bandžiau užtikrinti, kad tekste būtų daugiausia kalbama apie mūsų komiteto kompetencijos klausimus. Aš kolegoms išsiunčiau pasiūlomų kompromisinių pakeitimų sąrašą ir čia mano tikslas kompromisiniais pakeitimais numatyti naujus punktus, įtraukiant tas rytis, kurios anksčiau nepateko, dėl to, kad tekstas anksčiau buvo labiau riboto dydžio, o buvo pasiūlyti nemažai kolegų pakeitimų, kur buvo keliami kiti klausimai. Taigi, aš gal tiesiog apibendrinsiu pagrindinės sritis, kurios patenka į naują pasiūlymą ir naujus mano nuomonės punktus. Norėčiau, kad atkreiptumėte dėmesį į tai, kad dauguma siūlomų pakeitimų nepatenka į kompromisus, nes, kaip sakiau, aš bandžiau nuomonę parengti tik tai atsižvelgiant į komiteto kompetencijos klausimus, bet naujuose kompromisiniuose pasiūlymuose, kuriuos aš išsiunčiau, kolegoms. Ten kalbama apie tai, kad reiktų numatyti naujus punktus, kur būtų kalbama apie tai, kad daugiau yra neligybės ES ir kokį poveikį tai daro ekonomikai ir socialiniai ES struktūrai. Yra dar vienas rytis, kur kalbama apie tai, kad vieš, viešojo ir privato, privataus sektoriaus investicijų reikia tam, kad kovotumėme su skurdu ir kad galėtumėme įgyvendinti tas politikos rytis, kur, kurios paskatintų augimą ir darbo vietų kūrimą. Dar vienas rytis, kuri atsispindi kompromisinėme pakeitime, yra susijusi su mokymais. Ypač mokant finansinių skaitmenių dalykų, uh, tokiu būdu kovojant su neligybė, ne tik pajamų neligybė, bet kovojant ir su socialinė atskirtimi. Šis rytis yra labai svarbi. Ir dar vienas rytis, kur kalbama apie sažiningesnę mokesčių politiką ir apie tai, kad mokesčių politika turėtų būti veiksmingesnė, pers, labiau perskirstanti įplaukas ir kad būtų Tokiu būdu veiksmingiau kovojama ir su mokesčių vengimu, ne tik numatant bendrijoje PVM, bendrą PVM. Taigi, remdamasi gautais pasiūlymais, aš parengiau siūlymus galutiniam tekstui ir šioje mokesčių srityje. Na ir dar vienas klausimas yra Europinis semestras kaip priemonė ekonominės valdysenos srityje, kur reikalinga įtraukti ir užimtumą, augimą, ir lygybės aspektus, taip pat turint omenyje ir stabilumo bei konvergencijos politiką. Taigi, tokiu būdu aš atspindėjau vairių kolegų pakeitimus ir dabar mielai išklausysiu jūsų pastabų dėl tų naujų mano pateiktų pakeitimų pasiūlymų. Ir dar norėčiau pabrėžti, kad visuomet mes šioje srityje dirbsime uh, kompromiso dvasioje aš bandžiau atsižvelgti į visų šešėlinių pranešėjų nuomonę, kiek tik tai įmanoma. Ir taip pat tą darysiu ir ateityje, kai dabar vat, išklausysiu visų jūsų pastabas. Ačiū. Labai ačiū pranešėjai dabar. Panas Matučelo, EPP šešėlinis pranešėjas keturioms minutėms. Ačiū pirmininkė, dėkoju pranešėjai. Ačiū už jūsų atliktą darbą ir ypač už tai, kad, kaip pažadėjote, iki vasaros atostogų dar mums atsiuntėte savo dokumentus. Bandoma sureaguoti į EPP e, nuomonę, bet dar daug ką reikėtų padaryti. šis klausimas yra labai svarbu. E, reikia galvoti, kaip užtikrinti, kad ES piliečiai, kurie neturi darbo, jį susirastų, pakliūtų į darbo rinką. Tai yra nepaprastai svarbu. Ir mūsų nuomonė gal tai net svarbiausia. Dėl to Mes norėtume, kad ir kalbėtume tik apie šį klausimą, o nenukryptume į kitas rytis. Mūsų pakeitimai būtent tam ir skirti. mes apsisprendėme, kaip investicijomis galima paskatinti darbo vietų kūrimą, pavyzdžiui, e, struk, taip pat ir struktūrinės reformos labai svarbios reikia lankstesnių darbo sąlygų, nes e, kai kuriuose valstybės narėse yra e, tam tikri elementai neleidžiami. Ir mes taip pat pasisakome už konkurencingumą sąžiningą. Mes norime, kad konkurencingumas užtikrintų tam tikrą dinamiką rinkoje ir prisidėtų prie darbo vietų kūrimo. Reikia veiksmingų gerų struktūrų ir jos gali būti tiek viešos, tiek privačios. Mes manome, kad galėsime per šešėlinių pranešėjų susitikimus toliau dirbti su pranešėju, nes tikrai darbas, darbo pradžia yra nebloga. Dabar panas Ivan, socialistų frakcijos vardu. Labai ačiū, pirmininkė. Norėčiau padėkoti pranešėjai už jos darbą. Mes e, palaikome mintį pračią pranešimo pagrindinę. Žinome, kad Europos Sąjungoje neligybė yra faktas, turtingesni žmonės užtikrina didesnės ir toliau pajamas, o neturtingai gyvenantis toliau skursta. Reikia kovoti su tokiais reiškiniais kaip mokesčių vengimas. Reikia užkirsti kelią pinigams, e, pinigų srautams į mokesnės priebėgas. Ir tie dalykai yra nepaprastai svarbus. Mes turime žiūrėti tuos, kurie gauna didžiausias pajamas ES ir moka mažiausius mokesčius. Daug lėšų yra tuose mokesčių, tuose mokesnėse priebėgose. Reikia paminėti šiame kontekste ir e, daugia nacionalinės bendrovės, kurios, vis naudodamos vairiausiomis priemonėmis, išvengia mokesčių ir išveža uh, lėšas iš ES, o tai neigiamai veikia rinką. Galima būtų nauda, naudojant tas lėšas sukurti daugiau darbo vietų. Mes turime galvoti, kaip daugiau lėšų atnešti į nacionalinius ir ES biudžetus, kad galima daugiau būtų investuoti į sveikatą, švietimą, infrastruktūrą ir sumažinti atotrukį tarp įvairiausių įvairių ES regionų. Tokiu būdu būtų galima kurti e, daugiau darbo vietų kovoti su nedarbu ir sumažinti neligybę galiausiai. Mes galime kalbėti apie daugelį dalykų. Ir dar kartą noriu pasveikinti pranešėją. Labai laukiu šešėlinių pranešėjų sutikimų, kad galėtume įsamiau apsvarstyti šį pranešimą. AEKR atstovų atrodo nėra ar teisingai. Jiems nerūpi nelgybė, sako. Ponas Lamberts, pirmininkas, negalvokime taip. Alde, vardu ponas Tremosa. E, kalbės savo ir Alde vardu. Ačiū. Pirmiausia, norime padėkoti pranešėjai Marim... Marisai Matijas už jos darbą. Mūsų nuomonė e, galima būtų, buvo galima atsižvelgti mūsų pakeitimus ir traktuosi kompromisus. Mūsų nuomonės dėl kai kurių klausimų skiriasi, pavyzdžiui, kaip geriausiai būtų siekti neligybės sumažinimo. Mano frakcijoje daug, daug narių yra iš šiaurės šalių, jie ir Europos kairieji turi skirtingą poziciją dėl socialinės Europos, dėl to, kaip mažinti neligybę. Ir mūsų frakcijoje tos diskusijos e, vyksta ir yra labai įdomios. Jeigu būtų įmanoma, tai labai būtume patenkinti, kad įtrauktumėte mūsų, jeigu įtrauktumėte kai kurios iš mūsų pakeitimų į kompromisus. Kaip žinia, šis pranešimas nėra teisiškai privalomas ir svarbiausias dalykas e, mums turėtų būti siekti plataus tarimo Europos parlamente. Aš e, žinau, kad prieš keletą metų rengiau pranešimą dėl e, Europos centrinio banko ir mes galvojame, kaip užsitikrinti, kaip galima platesnį pritarimą ir kaip prisidėti prie kompromisų rengimo, kaip prasti salčio taškus tarp skirtingų frakcijų. Manau, kad tai užtikrintų didesnę politinę vertę šio ir panašių pranešimų. Ir per artimiausias savaitės dirbsime. Mes norime, kad mūsų nuomonė, mūsų pakeitimai būtų įtraukti į pakeitimus. Gal šiek tiek dar reikia patirbėti dėl to. Ne, nemanau, kad mes esame labai toli Ir tikrai galvojame, kad kai kurias mūsų pakeitimo dalis bus galima įrašyti į kompromisus kaip geros valios ženklą, siekiant kompromiso. Dėkoju, Filip Lambert, žalių vardu, dėkoju, pirmininkė. Aš turiu pasakyti, kad esu nusivylęs ne dėl uh, ponios Matijos pranešimo, bet dėl to, kur mes esame dabar. Mes jau uh, daugybę metų kalbam apie uh, neligybę ir tai tarsi matome prieš save šį neligybės klausimą. Ir EBPO e ir e, Tarptautinis valiutos fondas apie tai kalba. Taip pat tuo klausimu sima Europos centrinis bankas. Ir egzistuoja ES komunikatas, bet mes dar rengėme pranešimą e, Europos parlamento savo iniciatyvą Mūsų nėra šiandieną labai e, daug e, šiandieną, bet kam e, rūpi BVP augimas, tai tegu pasiskaito Tarptautinio valiutos fondo ir EPBO ataskaita apie tai, kaip BVP augimas yra susijęs su užslėpta neligybė. neligybės mažinimas nesusijęs tik tai su pajamomis, su turtu. Mes e, žinome, kad pavyzdžiui atsiranda neligybė e, dėl kitų elementų, pavyzdžiui, gyvenimo trukmės. Ir e, tie dalykai gali turėti labai labai e, didelės reikšmės. E, ne, negalim, negalima galvoti, kad visi žmonės yra vienodi. Ir mes taip pat turime galvoti apie teisingumo klausimą. Hmm. Pažiūrėkime, kas buvo prieš pirmąjį pasaulinį karą, jau kalbėsime apie pajamų turto, e, turtinę neligybę, gyvenimo trukmę skirtingą. Mes vis tik tai dabar gyvename teisingoje visuomenėje, E, galima pasitelkti Martino Vulfo e, Financial Times e, straipsnio mintimis, kuris kalba apie pajamas ir apie turtą. Ir mes vis tik tai dabar gyvename didesnės demokratijos sąlygomis. Tai yra žmonių ir žmonėms skirta visuomenė demokratija ne dviems, trims procentams, bet visiems žmonėms. Ir E, mes e, taip pat, e, galvodami apie tai, kad gyvename demokratijos sąlygomis, galime galvoti, kaip, pavyzdžiui, mes žiūrime į finansinę krizę. Ponas Metičelo jau išėjo iš salės, jo galbūt nuomonė skiriasi. Bet aš galiu pasakyti, kad neoliberali poziciją, kai e, norima liberalizuoti bet kokius darbo rinkos elementus, sukuria dar daugiau e, neligybės. Nes tai yra susijęs su žmogaus sprendimais, ne kažkokiais gamtiniais reiškiniais. Ir mes e, matome, kad buvo priimti tam tikri sprendimai tam tikrų asmenų ir jie susilpnino uh, įvairias galimybės, pavyzdžiui, kolektyvinių dėrybų, pablogėjo darbo sąlygos tam, kad e, pagerėtų e, sąlygos ir gyvenimas tų, kurie turi kapitalo. Aš norėjau kai ką priminti, pono Matučelai, jisai yra italas. 55 procentai Jisai kalbėjo apie užimtumą ir apie uh, tai, kiek 55 procentai, pavyzdžiui, darbo uh, rinkos uh, ir yra susijusi su tuo nelankstumu sistemos. Mes turime galvoti, kaip užtikrinti užimtumą žmonėms orų darbą. Uh, Kai kas kalba apie mini e, darbo vietas, taip vadinamas, bet tie žmonės e, tarsi turi kažkokį darbą, bet jie yra labai neturtingi, jie gyvena labai neužtikrintomis sąlygomis. Ir jeigu žiūrėsime tai, ką pasiūlė e, Marisa, tai yra labai gerai. Ir reaguoju tai, ką sakė kolega Tremose. Aldė pateikė tam tikrų pasiūlymų ir mes galime juos taip pat pasižiūrėti. Baigdamas pirminkė noriu pasakyti, kad yra labai svarbu, kad ES grįžtų prie teisingumo klausimo ir prie neligybės mažnymo. Ta reikia įtraukti į politikos priemonės ir į Europos semestrą. Aš nematau, kad dar kas nors norėtų pasisakyti Dabar pranešėjai žodis apibendrinti diskusijai. Um, e nós vamos ter, aliás, uma reunião de, de shadows esta quarta-feira e por isso na, na... Trečiadienį dar yra numatytas e, susitikimas su šešėliniais pranešėjais ir e, kitą savaitę taip pat dar turėsime galimybę išsamei šį klausimą apsvarstyti. socialistų ir konservatorių atstovams turėčiau e, ką pasakyti, reaguodami jų pasakymus, tačiau kadangi jų nėra salėje, tai to nedarysiu. Vėliau turėsiu galimybę suomintis jiems išdėstyti. Kalbant apie liberalų teikiamas pataisas, tai ne visas jos įtrauktas į kompromisinių pakeitimų tekstą, dėl kai kurių reikės balsuoti atskirai ir iš kai kurių pakeitimų. Kai kurie pakeitimai buvo pakankamai išsamus, todėl e, tą paskiriamis pastraipomis ir dėl jų reikės balsuoti. Atskirai kai kurie jų man yra primtini, e, kiti to tarpu mažiau. E, bet kokiu atveju kai kurios liberal pakeitimus galima laikyti vertais dėmesio arba turinčiais pagrindų tolesnėms diskusijoms man buvo mm, sudėtinga jų nuostatas įsigilinti. Trečiadienį dar pamėginsime tą padaryti, galbūt galėsime juos įtraukti į kompromisinių pakeitimų tekstą, tačiau galbūt ir ne. Žinoma, kalbėsiuosi su kitais šešėliniais pranešėjais. Tikrai visiškai pritariu Filipui. Tikra gėda yra tai, kad šis pranešimas yra rengiamas tik dabar, taip vėlai. Tačiau e, bent jau parlamentas dabar turi tinkamą pagrindą šiam pranešimui renkti ir tikrai nebuvo taip, kad ta informacija nebuvo žinoma parlamente, paprasčiausiai iki šiol trūko pakankamai politinės valios. Na ir tas ligmuo teisingumo, kurį tu minėjai, yra visiškai pagrįstas ir čia galima, atsižvelgiant dabartinę situaciją, tikrai kelti daug klausimų apie tai ir tinkamai veikia demokratinė santvarka. Tie, kurie dar turi pasiūlymų, iki trečiadienio gali juos raštu pateikti, aš pamėginsiu juos atsižvelgti ir iki trečiadienio parengti naują pasiūlymą, taip pat atsižvelgdama ir į šiandien išgirstus komentarus. Ir kaip minėjau, kalbant apie liberalų pataisas, mes, e, aš jas jau įvertinau, taigi kitas komiteto postis vyks. Tiksliau pakeitimų teikimo terminas baigėsi e, rugsėjo 25 dieną e, ir e, lapkričio plenarinė sesija balsuosime dėl šio pranešimo. Ačiū, baigime svarstyti visus darbo atvarkės klausimus, kadangi <clears throat> kitų klausimų nėra, kiek man žinoma. Kitas posėdis vyks pirmadienį rugsėjo 25 dieną, 3 val. po pietų. Visiems gerą vakarą.